Esame posėdį, Vakarykšt, vakar dienos posėdžio protokolas buvo jums pateiktas, ar kas nors turi tam priekaištų, prieštaravimų. Jeigu ne, tai tuomet tvirtiname vakarykščio posėdžio protokolą.